<clears throat> to jau pradėsime pasisakymus dėl balsavimo motyvų paaiškinimo. Prašau visų tų, kurie neketina dalyvauti šioje posėdžio dalyje, kuo greičiau išeiti iš salės. <clears throat> Visiems kitiems linkiu geros kelionės arba gero apetito.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 Dabar išklausysime balsavimo motyvų paaiškinimų dėl pranešimo apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems būtinos vizas arba kuriems toks mechanizmas netaikomas. Pranešimas, kurį parengiau Gustindijas Demera Garcia Konsekra, dabar pasaulio motyvus paaiškins Monika Makovė, jai vieną minutę. Labai ačiū. Šis mechanizmas dėl uh, trečiųjų šalių, kurių piliečiai privalo turėti vizos arba kurių piliečiams toks reklamas netaikomas sustabdymo mechanizmo peržiūros